So, colleagues, let me to resume our... Kolegos, norėčiau atnaujinti mūsų posėdį po pietų. Ir turite vakar patvirtintą protokolą. Ar turite kokiu nors uh, pastabų, prieštaravimų, atrodo, kad ne. Kągi, tuomet laikykime, kad vakarykštis, vakarykštis dienos protokolas yra patvirtintas. Ir dabar prie.